Todėl pirmiausia suteiksiu žodį pačiam pranešėjui keturiams minutėms. Pone Tamburano, prašau. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera komisario, buonasera collega. Labas vakaras komisijos narė, ponios ir ponai. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas iš tikrųjų yra sena istorija, prasidėjo prieš 20 metų ir vis dar vyksta. Tai garantuoja vartotojų, kad produktas e, pasieks vartotojo namus ir suteiks e, informacijos apie energijos e, vartojimo efektyvumą. Taigi be ekologinio dizaino e, toks ženklinimas suteiks galimybę Europos piliečiams pirkti lempas, boilerius, e, kitas e, priemonės, kurios vartoja labai daug energijos taip, ir kurie kainuoja nemažai pinigų, be, bet taip pat užtikrins, kad jie bus tinkamai paženklinti. Taip pat tai sumažins mūsų žemynų politinį priklausomumą energetinis e, ženklinimas tapo nebeefektyvus ir vartotojai tapo visiškai e, sumišę. Buvo plus klasės ir jos tikrai e, su, visiškai supainiojo mūsų vartotojus, kadangi taip pat buvo be plus klasių dar buvo ir raidinis žymėjimas. Dėl to mes turime žymėjimą padaryti ir ženklinimą dar efektyvesniu. Turime pasinaudoti informacinėmis technologijomis ir aiškiai e, galvoti apie ateities rinką. Savo ataskaitoje, kurią rengiau, aš pritariau pirminio pasiūlymo tikslams, kad būtų reitingavimas uh, išbraukiant plus ženklus ir taip pat e, suskaitmeninant visą informaciją ir kad tiek vartotojai, tiek mažoms vidutinėms įmonėms, tiek e, standartizavimo institucijoms e, ženklinimas būtų vienodas. Aš tyčia pasiūliau tokią sudėtingą ataskaitą kad e, po skandalo e, automobilių sektoriuje būtų atstatytas visų mūsų e, pasitikėjimas reguliavimo institucijomis. Man, man atrodo, aš prisidėjau prie modernaus ženklinimo ir pačios sistemos. Ir tai ne tik bus ženklinimas, bet taip pat suteiks informacijos apie produktus, E, kurie galės e, būti naudojami vartotojams ir bus vartotojų suprantama kalba. Dėrybose mm, e, pasiekėme nemažai, vėliau balsavome dėl tvirto dokumento, kuriam buvo vienbalsiai pritarta ir jis vėliau pasieks jūs trečiadienį ir tikiuosi, kad jūs patvirtinsite irgi labai entuziastingai. Mes įtraukėme į tekstą parlamento norą e, įtraukti standartų apibrėžimą, e, pagal ką yra skiriamos tos efektyvumo klasės. Taigi, manau, kad sistema bus skaidresnė, labiau kontroliuojama ir labiau atitiks e, realią savo paskirtį. Testai turi būti veiksmingi ir informacija turi būti e, vėliau prieinama visiems, visoms priežiūros institucijoms duomenys vieni yra tik tai kompetitingoms institucijoms skirti, kiti duomenys va, visiems prieinami. Ir viskas turi remtis e, QR kodu. Ir tai suteiks galimybę mums palyginti duomenis e, bei produkto įvairius požymius. Taip pat turi būti ir tinkama priemonė e, išbraukti A, A, A klasės ir taip toliau ir panašiai. Ir vienintelė išimtis turėtų būti boileriai, kadangi e, dinamiška rinka, kurioje yra tie boileriai, e, pareikalaus daugiau laiko. Taip pat ženklimo skalės keitimas irgi turi būti gyvendinamas, atsiprašau. Kilo problema. Nieko tokio jums buvo skirtos keturias minutės ir reikėtų laikytis šito kalbėjimo laiko. Žinoma, tema yra labai svarbi, aš nenorėjau jūsų taip širkščiai nutraukti, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikia atsižvelgti į kalbėjimo laiką, kuris yra skirtas. Be to, parlamente yra įprasta kalbėti stovint. Tai yra dalis mūsų etiketo. Na, o dabar suteiksiu žodį komisarė Malmström. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju pranešėjai poniai Tamburano ir kolegoms už E, darbą rengiant šį dosiją. Vienas iš pagrindinių ES pagrindų, pamatų yra suteikti įgaliojimų vartotojams ir piliečiams, kad jie galėtų pasinaudoti perėjimu prie švarios energijos, kas yra reikalinga ES. 2015 metais Europos komisija pateikė pasiūlymą atnaujinti teisinę bazę energijos efektyvumui ir produktų efektyvumo ženklinimui. Nuo e, pačios pradžios, prieš 20 metų, energijos ženklinimas e, suteikė vartotojams galimybę pasirinkti, taupant pinigus ir energiją. Daugiau negu 25 procentai vartotojų patikrina energijos vartojimą, pirkdami naują šaldytuvą ar skalbimo mašiną. Energijos ženklinimo etiketės leidžia sutaupyti vartotojams netgi 275 milijonus eurų žmonėms pavyko taip sunaudoti ir 50 milijardų papildomų pajamų uždirbo verslas. Tai rodo, kad ši sistema yra aktuali ne tik energijos efektyvumo požiūrių, bet ir pelningumo požiūrių, e, e, finansinio efektyvumo požiūrių. E, suprantame, kad yra kuriami vis labiau energiją taupantis produktai, tuo mes labai džiaugiamės. Deja, vis tik tai matome, kad šis ženklinimas dabar e, jau atgyveno, jį reikia atnaujinti ir daugelis modelių jau pasiekė aukščiausią taupimo lygį, efektyvumo lygį ir vartotojams tai daros, e, tas ženklinimas darosi nebenaudingas. Kaip jau buvo pasakyta, A, A, A, A E, klasėms atsiradus, ženklinimo sistema tampa nebeefektyvi, e, įtikinant žmonės ir tie pliusai e, tarsi tampa minusais. Po plačių konsultacijų ir e, tarimosi su vartotojais, kurie teikia nemažai klausimų, Europos komisija nusprendė peržiūrėti įprastinę ženklinimo nuo A iki G sistemą ir mūsų pagrindinis tikslas yra suteikti vartotojams aiškę informaciją, kad jie gautų reikalingas žinias teisingai pasirinkti. Šiandien vartotojai nori žinoti apie perkamo įrenginio energijos efektyvumą tiek pat, kiek ir apie kalorijas vartojamame maiste jie ja, tokiu būdu renkasi. Todėl mes e, sveikiname pranešėjus ir Europos parlamento pasiūlymą, kuris leidžia pasiekti ženklios pažemos šiame pasiūlyme. Išdėstė daug įdomių idėjų šiame pranešime, įskaitant ir. Rescaling pasiūlyme yra du pokyčiai, kurie turėtų būti uh, akcentuojami, nes jie nulems produkto domenų bazės sėkmę ir e, pokyčių nauda bus akivaizdi. E, šios nuostatos leidžia gamintojams e, laik, pasilikti savo atitikimo informaciją ir rinkos stebėsino administracijai, dėl to darbas gerokai pasunkės ir bus brangus. Mes norime, kad priimamos nuostatos būtų veiksmingos. E, pasiūlymas e, taip pat sako, kad turi būti nustatytas trumpesnis laiko tarpas duomenų bazė - vienerių metų, o ne dviejų metų. Jeigu skubėsime sukurti duomenų bazę, surinksime negerus duomenys, ne blogus duomenys, o to mes nenorime. Be to e, gali būti, kad to termino daugelis negalės tenkinti. Tokių dalykų turėtume vengti. Aš mielai dirbsiu su Europos parlamentu ir taryba, kad produktų duomenų bazės skalės keitimas nesukurtų per per daug administracinės naštos ir nekainuotų per daug. Naujosios ženklinimo taisyklės turi būti naudingos vartotojams. Jos padeda vartotojams taupyti energiją, o būtent to mes visi siekime. Ačiū. Köszönöm szépen biztos asszonynak a bizottság nevébe tett nyilatkozatát, most pedig a... Dėkojame komisarė Jums už paaiškinimus, o dabar kalbės frakcijų vardu įvairūs parlamentarai. Ponas Rol, pirmasis EPP vardu. Pone pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems bendradarbiavusiems. Tai buvo tikrai sunkus darbas, bet jis, manau, pavyko. Mes pasiekėme kompromiso, kurio siekėme labai labai ilgai. Ir jeigu trečiadienį balsuojant bus tas kompromisas labai smarkiai pakeistas, tai mes jam nepritarsime. Tai nebebus tas mūsų pasiektas kompromisas. Aš raginu kolegas tikrai nepradėti žaidimo su pakeitimais ir pritarti tam, kam mes pritarėme komitete su visais privalumais ir trūkumais. Aš tikrai turiu nemažai abejonių dėl to, ką mes pasiekėme. Vienas dalykas tai duomenų bazė. Visi dabar koncentruojasi į didingus dalykus, valstybių narių vyriausybės atsisako bendradarbiauti kai kuriais esminiais klausimais. Dabar tai yra Toks klausimas yra centrinio duomenų bazės sukūrimas. Ir duomenys, kurie turėtų patekti į tą e, duomenų bazę, kiekvienam produktui sudaro maždaug vieną sektuvą. Tai įsivaizduokite, jeigu gamintojas gamina tūkstančius produktų, kiekvienam iš jų reikia tokio sektuvo. Tai yra labai didžiuliai mastai. Manau, kad reikia labai daug lėšų, daug daugiau negu komisija ketina skirti sukurti tai duomenų baziai. Kai kurie net ir nenori tos duomenų bazės, kadangi ne visiems gamintojams jie yra naudinga. Bet to dar yra ir duomenų apsaugos klausimas, kuris neišspręstas. Tai yra labai jautrus duomenys, labai e, slapti kartais duomenys, konfidencialūs duomenys. Pirmininkė, tai yra klaida. Aš turiu dvi minutės kalbėjų, kalbėti. Pirmininkas sako pusantros. Dvi minutės. Deja, ne. Pusantros minutės. Apgailestauju, sako pirmininkas, jūs ir taip kalbėjote 20 sekundžių ilgiau, negu kad buvo skirta. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponia Werner. Prašau, jums skirtos 3 minutės. Dėkoju. Aš norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui, padėkoti kolegiams ir kolegoms už labai sėkmingą, nors ir nelengvą bendradarbiavimą. Energetinės sąjungos vienas iš kertinių akmenų yra energijos efektyvumas. Mes galime taupyti energiją, galime taupyti išteklius tokiu būdu Ir čia tikrai neišsėmėme dar viso potencialo. Mes galime pasiekti daug daugiau klimato kaitos e, prevencijos požiūrių. Be to, energijos taupimas leidžia mums tapti nepriklausomesniems nuo trečiųjų valstybių ir yra naudingas ir įmonėms, ir vartotojams. Energetinio efektyvumo ženklinimas yra sėkminga politika, Nurodant energetinio efektyvumo klases, vartotojas nesunkiai gali palyginti skirtingus produktus ir gali aiškiai apsispręsti, kokį produktą pasirinkti. Ženklinimas prisidėjo prie to, kad produktai, kurie gauna atitinkamą ženklinimą, stengiasi būti daug efektyvesni, yra kuriami nauji, efektyvesni, modernesni produktai, tam, kad galima būtų joms priskirti tam tikrai energetiniai klasiai pramoniai tai taip pat yra naudinga, jį gali pasinaudoti ženklinimu kaip konkurenciniu pranašumu. Daug elektros aparatų šiandien patenka į labai aukštą energetinio efektyvumo klasę ir išeina, kad A plus energetinė klasė jau dabar yra gana prasta. Vartotojams sunku susigaudyti, kas iš tikrųjų yra geresnis energetinis efektyvumas. Todėl mes turime pasirūpinti, kad ženklinimas būtų aiškesnis, paprastesnis ir suprantamesnis vartotojui. Todėl aš labai didžiuojuosi, kad mums visiems kartu sutelkus pastangas pavyko parengti stiprų, gerą kompromisą pagrindiniams ženklinamiems e, produktams ir su pavyko sustarti esminiais klausimais. Pirmiausia, mes ženklinsime produktus raidėmis nuo A iki G ir visi produktai galės būti ženklinti tik tai šiomis raidėmis ir Tokiu būdu juos bus galima palyginti vieną su kitu ir vartotojas galės nuspręsti, kuris jų yra jam primtinesnis. Antras dalykas, kas dvide, per 20 mėnesių, 21 mėnesį dauguma būtinės technikos gaminių turi būti perženklinti, kitiems gaminiams taikoma penkių metų laikotarpis. Trečias dalykas informacija visiems vartotojams turi būti kontroliuojama valstybėse narėse ir informacija turi būti pateikiama atvirai ir šitą politiką remia ir valstybės narės. Na, socialdemokratams vienas ar kitas klausimas galbūt nėra pat sureguliuotas taip, kaip mes norėtume. Sakykime, mes manome, kad centralizuota duomenų bazė būtų teisingas sprendimas ir manome, kad valstybės narės turi sukurti paskatas pirkti taupius produktus ir nedidelės pajamas gaunantiems asmenims. Aš raginčiau visus priimti su šios sprendimus didžiąją balsų daugumą ir noriu dar kartą pasak, pa, suteikti savo mandatą e, mūsų pranešėjų dėryboms trilogė. Dėkoju. Dabar atsir vardu kalbės Ashley Fox, pusantros minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija sveikina šį pranešimą dėl energetinio ženklinimo. Dabartinė sistema vartotojams yra paini ir aš džiaugiuosi, kad A, A ir A kategorijos pagaliau dinks. Ir mes grįžime prie AG kategorijų. Ir man taip pat smagu, kad numatyti penkeri metai šiam pereinamajam etapui. Tai yra protingas terminas ir vartotojams, ir e, gamintojams. Šiek tiek abejonių turime dėl duomenų e, bazės kūrimo. Džiaugiamės, kad teikiamame tekste yra išaiškinami reikalavimai gamintojams, nes komisijos pasiūlyme jų nebuvo. Ši duomenų bazė turės turi potencialą tapti naudinga rinkos priežiūro priemonė, bet mes nenorime, kad ji taptų papildoma našta pramoniai. Taip pat mes džiaugiamės, kad šiame pranešime yra reikalaujama komisijoje aptarti dešimties metų laiko tarpą e, naujoms energijos etiketėms sukurti. Jeigu bus peržiamas etikečių skalės, e, sąlyvus keičiama, tai pareikalaus nemažai ir lėšų, ir laiko iš vartotojų ir iš gamintojų. Bendrai mes žinoma siekime sumažinti išlaidas ir manome, kad dabartinė direktyva veikia pakankamai gerai, todėl turime šiek tiek e, abejonių dėl kitų frakcijų teikiamų pakeitimų, kuriuose yra kalbama apie papildomus. E, papildomą informaciją, e, kas būtų tik tai e, trukdys vartotojams. Bendrai, pirmininkė, šis pranešimas yra geras ir mano frakcija trečiadienį balsuos už jį. Uh, uh, Dėkoju. E, pone Fox, ar priimtumėte mėlyną kortelę iš pono Sanį? Dėkoju. Pirmininkė kolegos, jūs kalbėjote nemažai apie naują sistemą, jos pranašumus, taip pat pranašumus vartotojui. vartojas tojas geriau galės įvertinti produkto kokybę. Būtent taip jūs teigiate. Ar nemanote, kad e, ir pramonės įmonės turėtų būti apsaugotos? E, taip, atsakymas taip, pirmininkė. Manau, kad tai bus gerai vartotojui, kadangi tada turėsime atskirus produktų tipus Nebus vieno pliuso, dvigubo pliuso ar e, mažiausiai e, e, efektyvūs produktai turi A plus ženklinimą dabar, bet jie yra mažiausia efektyvūs energijos požiūriu. Dėl to tiek vartotojai, tiek pramoninkai kenčia, bet aš manau, kad šiame pasiūlyme šis pusiausvėra išlaikoma tinkamai. Dėkoju kitų frakcijų vardu. Pone Gering. Dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, ši ženklinimo reforma yra orientuota į daugelį tikslų. Pirmiausia, norime, kad gamintojai būtų skatinami kurti naujoves ir rinką patekti, pateikti vis e, labiau energijos požiūrių veiksmingus produktus. Kitas dalykas, turim galvoti apie naudą rinkai. E, žinoma, e, būtina, kad keičiamasi būtų informacija tarp valstybių narių ir jų agentūrų. Reikia, kad vartotojai galėtų nusipirkti kuo ekonomiškesnius įrenginius, kad suvartotų mažiau energijos ir mažiau mokėtų už energiją. Mano nuomonė, labai svarbu šių trijų tikslų siekti taip, kad gamintojas, platintojas, vartotojas ir administracija susikalbėtų. E, tai ypač pasakytina apie vietos platintojus, mažas ir vidutinės įmonės. Jokių būdų negalima joms užėti papildomos finansinės naštos. E, E, ponios ir ponai, mėly kolegos, aš manau, kad ITRE komiteto kompromisas yra labai geras, nes jis atspindi skirtingų politinių frakcijų ir skirtingų suinteresuotų subjektų interesus. Aš manau, kad mes e, pasirinkome ambicingą siekį, jis leidžia aiškiai pasverti tai, kas yra realu, kas nerealu. Uh, Ir e, žiniasklaidoje buvo neseniai iškilęs Volkswageno skandalas ir dabar reikia nemažai laiko, kol bus atkurta jo reputacija. Lygiai tą patį galim pasakyti apie etiketes. Šaldytuvas, kuris vartoja per daug energijos, galiu labai aiškiai pasakyti, man dabar atrodo lygiai toks pat blogas kaip ir automobilis, kuris ryja per daug dizelinio kūro. Abiem atvejais, neinformuodami vartotojo, mes jam meluojame. Tai kenkia aplinkai ir kenkia žmogaus piniginiai. E, turiu galvoje e, sąskaitas už elektrą. Aš žinau, kad vyko darybos su valstybėmis narėmis ir aš tikiuosi, kad jos taip pat gins tokį ambicingą siekį. Ačiū, ponė Gering. Verings. Dabar ponas Silikijotis. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai ponui Tamburano už puikų nuveiktą jo darbą. Mūsų frakcija GUE remia jo poziciją. Labai gerai, kad mes turėsime vieningą energetinio efektyvumo ženklinimo sistemą, tai svarbu visiems vartotojams. Taip pat mes remiame idėją sukurti paprastą, suprantamą, aišku ženklinimą apimantį raidės nuo A iki G. Taip vartotojui bus suteikta visiškai aiški informacija ir jis galės priimti atitinkamą sprendimą, pirkdamas kokį nors gaminį. Šitaip sutaupyti ir pinigų, ir energijos. Sistema turėtų būti pradėta taikyti kuo greičiau ir taikoma visiems gaminiams. Duomenų bankas taip pat yra gera idėja prie duomenų banko prieigą turėtų turėti ir vartotojai, mes šią idėją remiame. Tačiau duomenų bankė turi būti daug informacijos ne tik apie pačius produktus, bet ir apie vartotojų teisės. Tai padidintų rinkos skaidrumą ir vartotojų priklausomybė nuo didžiųjų koncernų informacijos būtų sumažinta. Būtų sumažinta ir klaidinimo galimybė. Taip pat mes turime pasitikėti pranešėjų kad jis galėtų kuo greičiau pradėti dėrybas su taryba ir komisija. Dėkoju, sako pirmininkas, žaliųjų frakcijos vardu dabar kalbėjau, kalbės kolega Javor. Dėkoju, pirmininkė, kolegės, kolegos. Šita diskusija neabejotinai yra labai svarbi. Ir vartotojams informacijos teikimas yra vienas iš svarbiausių aspektų. Pranešimas, kuris buvo priimtas įtrė komitete, nelabai atitinka pirminio, pirminį tamburano pasiūlymą. Aš manau, kad vieną kitą elementą reikėtų iš to pirminio pasiūlymo perkelti į šį dabar teikiamą dokumentą. Žinoma, pranešėjų reikia suteikti uh, mandatą dalyvauti trilogo dėrybose. Tai būtina. Taip pat būtina, kad jau 23 metais įsigaliotų naujas ženklinimas visiems gaminiams ir jis apimtų raidės nuo A iki G. Taip pat būtina informuoti apie gaminio gyvavimo ciklą vartotojus, ir kad vienai produktų grupiai būtų taikoma vienoda ženklinimo sistema, vienodos etiketės. Dėkojame. Toliau ponia Kape. Ačiū pirmininkė, komisarė. Šis pranešimas visų pirma pasitarnaus vartotojų interesui. Nauja ženklinimo sistema, etiketė 2, kaip ją pavadino pranešėjas, yra tikrai gera idėja, bet ir kai kurios rinkos priežiūros tarnybos valstybėse narėse tam nepritarė, nes tai žinoma, jiems, joms reikš didesnį, didesnę darbo apimtį. Paprastesnis skalės taikymas yra gera mintis, bus pritaikytos paprastas ženklinimas raidė, nuo raidėmis nuo A iki G ir atsisakyta šio dabar esančio įdingo ženklinimo įvairiais pliusais 85 procentai mūsų vartotojų remiasi energetinio efektyvumo ženklinimu priimdami sprendimus dėl įvairių gaminių įsigijimo. Aš manau, kad tą pasitikėjimą reikia pateisinti. Taigi vartotojo turime neklaidinti, suteikti jam galimybę pasinaudoti paprastą sistemą apimančią raidės nuo A iki G ir priimti sprendimą, kuris būtų ir efek energetiškai efektyvus ir finansiškai labiausiai apsimokantis. Be to, matuoti energetinį efektyvumą reikėtų ne laboratorinėmis sąlygomis, tačiau realistinėmis atitinkančiomis gyvenimiškas sąlygomis. Taip pat reikėtų pritaikyti ir tam tikrą uh, kategorizavimą įvairiems produktų, įvairioms produktų grupėms, kad tam tikras procentų skaičius pagal efektyvumą būtų padalintas atskiroms klasėms. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Hekmark. Aš manau, kad yra tikrai labai svarbu, kai kalbame apie energetinio efektyvumo ženklinimą, kad uh, iš tikrųjų siekiame ne tik, kad viskas būtų gerai, bet kad tobulėtume ir būtų geriau. Dėl to reikia aiškaus ženklinimo, kurį būtų paprasta suprasti, nes tai suteiks galimybių vartotojams geriau pasirinkti vieną ar kitą produktą, taip pat parems pramonės įmonės, e, kurios e, dieks geresnės technologijas. Ir man atrodo, tai yra svarbu ne tik šiai diskusijai, bet ir kitoms diskusijoms, kurios vyksta energetikos ir energetinio efektyvumo tema. Kiekviena kita karta, e, nesvarbu, kokiomis technologijos priemonėmis besinaudotų, geriau tą daro nei buvusioji. Ir man atrodo, kad mes turėtume neužkirsti kelio plėtrai ir naujoms technologijoms. Dėl to ir diskutuojame apie energetinį efektyvumą. Labai svarbu yra netik, per daug nepasitikėti biurokratiją, negalvoti, kad visko pasieksime, viską reglamentuodami. Tai e, yra skatinama net duomenų bazėmis. Jeigu jos kliudo technologijoms, jos kliudys ir plėtrai, jeigu ne, jomis nebus paprasta naudotis. Dėl to aš e, pritariu kompromisams, bet taip pat norėčiau e, pabrėžti, kad tai turi būti atvira e, vers, verslingoms įmonėms, taip pat ir atvira visuomenės dialogui. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Flavio Tornato. Zazonato. Dėkoju, pirmininkė. Klimato kaita ir energetinis saugumas apima uh, pasirinkimą, kurį daro vartotojas. Ir dėl to turi būti kalbama apie e, sprendimus, renkantis uh, namų apyvokos reikmenis, kurie būtų taupus ir taupytų energiją ir tai sutaupys ES e, žaliavinės naftos ekvivalentų iki 20 metų. Ir tiek, kiek suvartoja Italija per e, turbūt metus. Ir vartotojas turi teisingai rinktis namų apyvokos reikmenis, bet tai taip pat turėtų informuoti ES apie energetinį efektyvumą bei klimato kaitą. Ir šioje ataskaitoje taip ir yra daroma. Norėčiau padėkoti ponui Tambarano dėl e, šio teksto, e, kuris tikrai yra puikus, kuris kalba nuo, e, apie technologinės pažangas, bet taip pat atsižvelgia ir į tam tikrų pramonės sektorių poreikius, pavyzdžiui, boilerių sektorių. Taip pat padeda geriau suvokti tą skalę sudarimo sistemą. Ir tikrai tikiuosi, kad ir e, taryboje tiek čia mes tvirtai pasisakysime dėl šių punktų. Dėkoju. E, Franko Lopes. Dėkoju. Pirmininkė, šis reglamentas dėl energetinio e, efektyvumo ženklinimo, aišku, yra vienas iš svarbiausių, kuris padės e, ir supaprastins gyvenimą vartotojui. Jis labiau jį informuos, kad vartotojas galėtų geriau pasirinkti. Čia kalbam apie namų apyvokos reikmenis, e, kur, kurie bus taupesni. Daugiau sutaupysime ir elektros energijos. Ir tai atsispindės mūsų sąskaitose. Ir tai taip pat padės sumažinti ir CO2 išmetalus. Dėl to reikia e, pakeisti ženklinimo skalę, kadangi dabar yra per daug produktų e, aukščiausiose klasėse, e, kurios reiškia efektyvesni pro, produktai e, energijos požiūrių ir tai tarsi sumenkina pačią skalę. Dėl to reikėtų padėti ir šilumos e, pramoniai, jie patys sugalvojo ženklinimą, bet šis skalės pakeitimas padės mums išvengti įvairių skandalų, kurie kilo su e, automobilių išmetalais. Dėkoju. Dėkoju. Jepe Kofot. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sprendimai, kurie buvo padaryti dešimtaisiais metais, dabar yra sustiprinami dėl ES įsipareigojimų. 20 metais mes sutaupėme e, vis, tiek energijos, kiek suvartoja per metus e, Italija. E, ir tai padėjo sutaupyti 3200 kronų per metus E, sąskaitoje. Ir tai yra iš tikrųjų gerai tiek ES piliečiams, tiek e, e, ir visai pramoniai. Ir man atrodo, nesvarbu apie kieno sąskaitą kalbėtume, Danijos ar Portugalijos. Ir man atrodo, iš tiesų šis tekstas yra sustiprintas, sutvirtintas, mes atsisakome A, A, ir visos tos sumaišties. Uh, kuri kildavo perkant siurblius, skalbyklės ir visus kitus apyvokos reikmenis. Man atrodo, tai sutaupys ir gamtai, ir mums piniginė prasme. Dėkoju. Dėkoju. O dabar prašau žodžio, ponas Bogovič. Ačiū. Šią iniciatyvai aš pritariu. Aš manau, kad labai gerai, jog pasiekėme pažangos dėl šio susitarimo. Efektyvus energijos naudojimas atitinka mūsų siekius kovoti su iššūkiais, kurie kyla Europai. Tai yra ir klimato kaita, ir energetinios e, nepriklausomumas, ir kiti. Jau 20 metų mes e, šią temą diskutuojame, bet dabar man atrodo, kad mums tiesiog pritrūko pliusų. Taigi mes, manau, kad dabar žengėme žingsnį teisingą linkmę. Nauja sistema bus naudinga ir vartotojams, dabar bus įvestos naujos klasės nuo A iki G, jos bus aiškios. Ir iš kitos pusės yra nustatyta aiški kontrolės šių priemonių taikymo kontrolės sistema. Bet tačiau visada turime prisiminti, kad svarbiausias klausimas yra, ar kas nors laikosi tų ženklinimo, ar jie yra realistiniai. Ačiū. Panas Marijas. Ačiū. Ženklinimas susijęs su vidaus e, rinka, klimato kaita, apsirūpinimu energija ir kitais klausimais. Tačiau atsižvelgiant į dabartinę situaciją, labai svarbu, kad ES e, valstybės narės galėtų kovoti su energetiniu skurdu. Europos vadovų e, tarybos e, tikslas nustatytas 2014 metais buvo pagerinti efektyvų energijos vartojimą 20 procentų iki 2030 metų. Vadinasi, e, valstybėse narėse gamintojai turi turėti aiškiai informaciją apie produkciją. Taip ir vartotojai turės tos aiškios informacijos, kad galėtų įvykdyti energetinį perėjimą ir taip galėsime užtikrinti, kad būtų taupoma energija, o Europos komisija galės finansuoti šį perėjimą. Ačiū. Dėkoju. Ponas Ivanevkovič. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pritarti šiam pasiūlymui, šiam pranešimui. Manau, kad taip tikrai bus prisidedama prie produktų e, gamybos tobulinimo. Tai bus labai naudinga ir vartotojams. Buvo labai daug neaiškumų dėl ankstesnio ženklinimo. Reikia kažko paprastaus, e, kažko, kas būtų tikrai naudinga. Ir šiuo požiūriu norėčiau visiškai paremti šį pranešimą. Pone komisijos nario, norėčiau patikti Jums šį klausimą. Ar nereikėtų mums kažko paprastaus ir kitiems produktams ir paslaugoms bendroje rinkoje, kad galiotų labai paprasta ženklinimo sistema, kad būtų užtikrinama produktų ir paslaugų kokybė. Manau, kad bendroje rinkoje turi būti vienodai e, ženklinama produktų ir paslaugų kokybė. E, Šonas Keli. Pernai Paryžiuje 21 e, šalių konferencijoje pirmą kartą buvo pasiektas sutarimas dėl klimato klausimų ir dabar šalis siekia sumažinti CO2 išmetimus e, ir e, užtikrinti, kad temperatūra nekiltų aukščiau nei 2,5 laipsnių. Ir žinoma, ženklinimas, efektyvus ženklinimas yra viena iš svarbiausių tikslų ir sričių ir turime gana aiškių tikslų, norime užtikrinti, um, kad ir vartotojai dalyvautų, kad jie padėtų išgelbėti mūsų planetą. Ir A ženklinimas, A ženklinimas ir um, visą tai tikrai bus daug paprasčiau, kad vartotojai um, galėtų uh, suprasti ką reiškia ženklinimas. Jis turi būti pakankamai paprastas, kad teiktų vartotojams tinkamą informaciją. Dabar komisijos vardu žodis komisijos nariai Sisilijai Malmström. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti už šią labai naudingą diskusiją, už konsensusą už pritarimą tam, kad būtų peržiūrėtas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas, kad jis būtų naudingesnis ir paprastesnis vartotojams. Sakysiu, kad um, duomenų bazės kūrimas nebus didelė administracinė našta, tai bus uh, tiesiog um, šiek tiek papildomo darbo um, įkeliant informaciją, kurią jau ir taip privaloma pateikti pagal kitus teisės aktus. Tam tikra dokumentacija bus prieinama tik rinkos priežiūros institucijoms, tai bus užtikrintas duomenų saugumas ir komisija jau turi patirties su tokiomis duomenų bazėmis, pavyzdžiui, kosmetikos srityje. O kalbant apie išlaidas, faktinės išlaidos galėtų netgi būti mažesnės nei šiandien, nes gamintojams nebereikės e, e, saugoti techninės dokumentacijos penkerius metus, kad su jie galėtų susipažinti priežiūros institucijos. E, po e, produktų gamybos. Taigi manau, kad tai bus naudinga vartotojams ir nesukels papildomos naštos. Žinoma, pritariu, kad reikia e, geresnių, paprastesnių, tobulesnių standartų susijusių su vidaus rinka. Deja, šiandien visų problemų negalime įspręsti, bet vis dėlto galime pasiūsti labai aiškę žinę, kad uh, Esame pasiruošę padaryti kai ką svarbaus, kad e, palengvintume gyvenimą vartotojams, kad e, teiktume aiškesnį informaciją, peržiūrėdami ženklinimą ir e, komisija laukia tolesnio darbo su Europos parlamentu, kad baigtume renkti šį pasiūlymą. Dar kartą dėkoju pranešėjui ir įvairiems šešėliniams pranešėjams už visą nuveiktą darbą. Ačiū. Mm, Ačiū. Pone komisijos narė. Ir galiausiai žodis pranešėjui Dario Tamburano. Dviems minutėms, prašau. Norėčiau padėkoti komisijos nariai bei visiems savo kolegoms už draukę atliktą darbą, už kritikos žodžius ir e, pagiros žodžius kritika buvo naudinga, nes noriu, kad parengtas tekstas būtų kiek įmanoma e, labiau subalansuotas. Pastaraisiais mėnesiais rengiant pranešimą ir pasiūlymą, man iš galvos nedingo vaizdinys. Veikiau svajonė, e, pavyzdžiui, žyma 2.0 Manau, kad e, e, žymėjimo etiketės mes reformos pagalba tai bus įmanoma ir kad vieną dieną atėjęs apsipirkti į elektroninių prekių parduotuvę, pamatysiu, kad e, piliečiai naudojasi mūsų pasiūlytomis etiketėmis. Pavyzdžiui, Australijos piliečiai tokią, tokią galimybę turi jau daug metų ir pas juos didesniam kiekiui prekių galioja ši sistema, e, tai palengvina vartotojams pasirinkimą ir tikimės, kad tai bus naudinga vartotojams. Ateityje galbūt atsiras prietaika, kurioje bus informacija apie tikruosius uh, E, tikrąją kainą vartotojai, kiek vartotojas e, mokės už vieno ar kito įrenginio naudojimą ir kad taip žmonės galės įsigyti tokius prietaisus, kurie labiausiai atitinka jų poreikius ir galės investuoti į, e, į, į, į patį našiausią įrenginį. Tikiuosi, kad būtent tokią galimybę šis žymėjimas etiketėmis ir užtikrins artimiausioje ateityje. Europai reikia nedidelės sėkmės istorijos dabar ir aš tikiuosi, kad būtent to ir pasieksime visi draugė šiuo pranešimu. Ačiū, ponė Tamburano. Ir diskusiją šiuo klausimu baigiame. Balsuosime trečiadienį.